Turime balsų paaiškinimą. Ponas Ribelinė, prašom žodis jums. Senor Ribelinė. Ponas Ribalinis dabar pasisakys.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 Ačiū. Aš tikiuosi, kad pono Berlusconio nusikaltimai bus atskleisti teismų sistemoje ir spaudos aroganciją bus galima pažaboti. Žmonės nebalsavo už tai, Aš manau, kad reikėtų pasistengti, kad spaudos laisvės problemos Italijoje nepadarytų įtakos mums visiems Europoje, nepriklausomai to, kaip šiandien balsavome. Ačiū. Pone Blinkevičiūtė, žodis Jums. aš balsavau už socialdemokratų frakcijos kartu su kitom frakcijom parengtą rezoliuciją nes informacijos laisvė žodžio laisvė nuomonių įvairovė turi būti užtikrinta visose europos sąjungos valstybėse informacijos laisvė yra laisvos demokratinės visuomenės pamatas ir pagrindinių teisių chartijoje reglamentuota kad kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos laisvę. ši teisė, ap, ši teisė apima laisvę turėti savo įsitikinimus gauti bei skleisti informaciją ir idėjas be valdžios institucijų įsikišimo ir e, todėl mes europos parlamento nariai turime palaikyti nepriklausomos žiniasklaidos sklaidą bei sąžiningą konkurenciją nacionaliniame lygmenyje. siekiant užtikrinti veiksmingą spaudos laisvę valdžios institucijos turi būti pasirengusios ginti žodžio laisvę ir skatinti jos plėtrą. tai yra svarbiausia užtikrinant pamatines europos sąjungos vertybes ir teises. Muchas gracias, senora Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė Blinkevičiūtė. Toliau suteiksiu žodį ponui Vagel. Bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Bellet. Ponui Bellet, vieną minutę. Monsieur Rivellini est arrivé. Il est là, Rivellini? Oui, il est là, il est là. Bien. Tiene la palabra por un minuto el... Viena minutė ponui Rebelinė. Ciò che, dal bruco, ciò che al bruco appare come la fine del mondo per... Panašu, kad pasaulio pabaiga artėja. Tačiau kinų išmintis taikytina ir čia, jei Obamai suteiktas taikos premiją. Ir jei dabar kišimasi į televizijos e, transliaciją ir jei bandoma kurstyti priešiškumą Berluskoniui pasitelkiant įvairiausias demonstracijas ir priemonės, įžeidinėjant, tai tai ir yra nekentimo politika. Šis parlamentas turėtų aiškiai parodyti, kad e, tai buvo kairiųjų ataka. Europa niekada netoleravo, kad Italija būtų stipri. Iš Italijos visada buvo norima padaryti mažą Itaniją, Italiją. Danai niekada neleis, kad Europos valdingieji sumažinti, sumenkintų Italijos vaidmenį. Italija reikalavo demokratinės pergalės ir ją gavo. Ir tai nėra vyriausybės pergalė, nereikėtų įžeidinėti vieni kitų. Tuo tarpu tokia teisybė yra Mes turėtume ginti demokratiją ir prieštarauti nedemokratiškiams kairiesiams. Orvai, por un minuto. Pane Velvénem. Üzenjük azoknak a magyarországi hazug erőknek, akik azt állítják, hogy a jobbiknak az... E- Dėl Vengrijos situacijos mes perduosime šią žinutę ir Vengrijai trigalvė kairiųjų vadovybė prieimė svarbiausią sprendimą ir dabar diskriminuojanti jėga Italijoje nebuvo pasmerkta. Dėl frakcijos disciplinos mes jos laikėmės, tačiau e, vadovavomės ir tiesos jausmu. Vakar Baroso buvo pasakyta, kad Vengrijos socialistų liberalų vyriausybė pažeidė informacijos laisvę ne dėl žiniasklaidos koncentravimo vienoje vietoje, tačiau konkrečiomis teisėsaugos priemonėmis. Tuo tarpu Baroso atsakė, kad visi suėmimai ir kratos yra šalies vidaus reikalas. Tačiau kaip tai įmanoma? Ar galime taikyti dvigubus standartus? Manau, kad ne. Ačiū ponė Marvai. Dabar viena minutė. Pone Runšulė. Prezidente, grazie ancora. Anche l'Europa. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Danijos opozicija dabar svarsto. Manau, kad turėtume kalbėti apie konkrečias problemas, kurių sprendimo ir mūsų žmonės laukia. Niekas negali kvestionuoti šio sprendimo ir 2004-aisiais buvo taip. De Petro buvo pagrindinis parlamento veikėjas, parlamentas jį rėmė ir balsavimas vyko dėl panašios problemos kaip ir dabar. Tiesa, nebuvo jokio judėjimo, kuris jį remtų. Tuo tarpu Italijos rinkėjai tiesiog norėjo, kad komunistai laimėtų. Tiesa, komunistų šioje posėdžių salėje jau nebeliko. Yra įvairių politinių grupuočių, kurie stengiasi atimti ministro, Italijos ministro pirmininko legitimumą. Manau, kad tai yra apsėstųjų strategija remiama kai kurių kairiųjų, o pasiekmes gali būti labai skaudžios. Viena mintė, pane Ovie mooduseid kuidas hävitada meedia pluralism ja sööta. ačiū pone pirmininke ketinama sugriauti žiniasklaidos pliuralizmą e, bandoma maitinti piliečius e, ribota informacija Vienas dalykas yra nuosavybės teisės, tačiau informacijos monopolija įmanoma ir tais atvejais, kai e, žiniasklaidoje kaip lyderiai piešiami viena partija. Esama ir kitų pavyzdžių, tačiau daugelį mes jau girdėjome debatų metu. Išgirdome ir daug faktų ir tai parodo, kad norėdama būti demokratinė, Europa turi sukurti taisyklės ir reikalavimus, kuriais būtų ginama žiniasklaidos pluralizmas. Aš pritariu Alde ir Žaliųjų pasiūlymui. Ačiū labai, ponia Oril, ponas Kasinė. Pone pirmininkė, pirmiausia norėčiau paprašyti pataisyti mano balsavimo veiksmus. Aš norėjau susilaikyti, tačiau suklydau balsuodamas, tiesiog per anksti spustelėjau mygtuką. Mano balsas turėtų būti susilaikimas. Dėl debatų iniciatyvų iniciatyvos e, siekiant minėti valstybės vadovą, tai nėra geras sprendimas. O e, šie išpuliai, išpoliai prieš ministrą pirmininką atitinka vis dėlto teisinės valstybės standartus. Tiesa, GUE ir kitos frakcijos e, atmetė mūsų pasiūlymą, tačiau mes jo negalėjome paremti. Svarbiausia buvo ginti Italijos garbę, akcentuojant tai, kad esama neligybės ir interesų konfliktų Italijoje, tačiau ne tik Italijoje ir ne tik prieš Italijos ministrą pirmininką. UDC e, partija pabrėžia šią poziciją ir būtent todėl mes susilaikėme. Ačiū ponui Kosinė, ponas Fidansa. Questo... Ačiū, ponė pirmininkė. Šie pasisakymai parodė, kad kairieji vis labiau nusigręžia nuo tautos. Čia nebuvo tik Italijos manevras, tai buvo politinio elito e, manevras buvo bandoma teisėjų rankomis paveikti žiniasklaidos atstovus. Italai sunerime dėl žiniasklaidos laisvės. Ir kiekvienas susipažinęs su Italijos situacija žino, kad Italijoje yra daug nepriklausomų laikraščių ir žurnalų, yra daug žiniasklaidos priemonių, kurie atvirai pasisako prieš Italijos ministrą pirmininką. Tačiau yra vienintelė žurnalistų asociacija, kuri nepripažįsta šio fakto ir būtent todėl daro išpolius prieš ministrą pirmininką, slėpdamasi už valstybinės televizijos. Jei italai turi tam tikrų nuogastavimų ar baimių, tai jie pirmiausia susiję su nedarbu, nelegalia migracija, o ne su žiniasklaidos laisvė. Tik žalieji taip mato. You, Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu švediškai. Iš pradžių pradėsiu angliškai. E, buvo galima pasakyti, kad jeigu žmogus turėtų galę, e, tai atsirastų tokių, kurie užčiaptų visą žmoniją. Italija yra viena iš ES teigėjų, todėl didelį susirūpinimą kelia e, dabar Italijoje susiformavusi padėtis. Tai, kad pagrindinės žmogaus teisės turi būti ginamos visoje ES ir ES pagrindinis elementas, tačiau Italijoje taip nėra. Ir EPP. E, atrodo bando e, tam pasiduoti. Ir žiniasklaidos įvairovė turi būti užtikrinta. Tik tokiu būdu mes galime uh, užtikrinti gyvybingą demokratiją Europoje. Visos valstybės narės to turi siekti. Tai turi nors pažeidimai nėra visos ES problema, jų užtikrinimas turi būti ES lygmens e, problema. Ir apie tai mes šiandien kalbėjome rezoliucijose dėl Italijos žiniasklaidos laisvės. Dalin. Toliau ponas Vandalin. Dank u wel, voorzitter. Labai ačiū pirmininkė. Mm na, pono Berluskonio vadovavimo stilius mes per daug neįkvėpė ir aš tikrai nesivadovauju tokia vertybėmis, bet informacijos, spaudos laisvė. E, šiai dienai pirmiausia yra pačių italų problema ir italai turi spręsti, kaip reikėtų elgtis. E, deja. Žinai, atsitinka tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, sustatymu, kurio buvo siekiama e, atimti iš pana Berlusconio e, imunitetą. E, italai patys turi stebėti, kad spaudos laisvė Italijoje nebūtų pažydžiama ir tikrai ne Briuselio biurokratams čia reikėtų kištis. Mes turbūt nenorime Europos, kuri e, kelia tam tikrus apribojimus e, tokiuose ketinėse sritise, nes taip prarandamas pasitikėjimas gyventojų tarpe. Kągi, ačiū toliau. Ponas. Takula. Pirminkė, pirmiausia, noriu pasakyti, kad informacijos laisvė yra be galo svarbus klausimas ir aš balsavau dėl to už šią rezoliuciją, bet reikia priminti, kad laisvė taip pat e, apima ir atsakomybės elementą. E, Europoje mes norime atviros kritiškos informacijos ir mes norime užtikrinti, kad ir ateityje taip liktų. Mūsų istorija byloja apie įvairius e, žiniasklaidos tendencingumo arba uždarumo pavyzdžius. Žinome, kuo visą tai baigdavosi. Uh, Tačiau be abejo mes turime taikyti kažkokius tai principus ne vienai Italijai, turime sukurti universalius principus ir e, nepriklausomi to ar socialistai, ar liberalai, ir kas nors kiti pažeidinėtų šios principus, mes turėtumėm turėti bendras taisyklės, kurios galėtų visose ES valstybėse ir užtikrintų e, žiniasklaidos laisvę, nes tai viena iš kertinių laisvių, kuri aš labai tikiuosi ir ateityje Europoje išliks nepažeista ir nepribota. Labai ačiū, toliau ponas Deivis. ES teigia, kad e, jinai laikosi laisvės demokratijos principų, visą tai iš naujo pakartota e, Lisabono startė, bet karts nuo karto mes užsimerkėme ir nematome pažeidimų vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Mes nenorime baksnuoti pirštais į tuos, kurie nesilaiko pačių kertinių e, principų, kurių laikosi visa Europos sąjunga. Šiandieną turėjo, gal, turėjome galimybę užimti poziciją ir konstatuoti, kad Italijos premjero vykdomas žiniasklaidos kontrolė yra aiškus piknaudžiavimas. Kitos valstybės narės taip pat gal turi problemų, bet Italijoje situacija yra pati liūdniausia. Ir e, šiandieną balsavime mes pralaimėjome vienu vieninteliu balsu dėl Britų konservatorių įtakos. E, e, konservatoriai Britanijoje sako, kad jie nori nenori prisimti jokio vaidmens europiniu mastu ir e, kištis į demokratinius procesus Europoje. Ačiū, pan Deivis. Panas Klais, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat labai patenkintas E, balsavimo rezultatais, nes iš tikrųjų būtų nepateisinama, jeigu e, parlamentas darytų spaudimą gerai žinomam politikui ir būtų lygiai taip pat neprimtina, jeigu šitas parlamentas e, veiktų, elgtųsi tarsi kažkoks didysis broliukas iš Europos, savočkai inkvizicijos institucija, kuri sprendžia problemą, akivaizdžiai vidinę vienos valstybės problemą. Iš tikrųjų, jeigu kalbame apie e, pavojų žiniasklaidai, žiniasklaidos laisvė Italijoje, sakyčiau, tas pavojus yra ganai menamas. Tai yra tik tai e, veiksmai grupės asmenų, kurie mėgina atsikratyti politinio oponentų ir šitas politinis dviveidiškumas e, mane tiesiog šokiruoja. Aš norėčiau matyti žiniasklaidos laisvę tiek Belgijoje, tiek Italijoje, tiek bet kur kitur, bet tai neturi nieko bendro su šiuo, su, su šiuo žingsniu. Pone Hanan. Pane pirmininkė, iš tikrųjų, mūsų parlamentų turbūt gerbės nedaro, kad visa plenarnio posėdžio darbo tvarkė praktiškai buvo pašvesta vienam e, renginiu, vienai problemai, kuri net e, rimtai oficialiai nebuvo iškelta. E, faktiškai tai yra vienos šalies problema. Aš neturiu ypatingų sentimentų, ponai Berlusconi, bet aš tikrai nesutinku su to, kad e, būtų šitokiam priemonėm, su šitokia agresija, su šitokia nepykanta pasakoma. E, e, štai e, dabar kaltina Berlusconį kaip dominuojantį kažkokią tai žiniasklaidą, kaltina, kad jisai persekio politinius oponentus, netgi parlamentarus. Tačiau daugelis turbūt gali pateikti panašių pavyzdžių. Taigi iš tikrųjų manau, kad šitas šios dienos uh, įvykis nedaro garbės mūsų parlamentui, nedaro garbės italam, kurie tiek išputė visą šitą klausimą, nedaro uh, garbės um, kairė opozicija. Ir aš manau, kad iš tikrųjų uh, kur kas svarbiau būtų, jeigu mes balsuotume, pavyzdžiui, dėl Europos klausimų, dėl Lisabono starties, o ne dėl štai šitokių vienos šalies problemų. Ačiū, pana Hanan. Toliau pats Kamal. Ačiū, Pane pirmininkė, aš manau, kad visi šioje salėje be abejo surūpinė dėl žiniasklaidos pluralizmą. Mes jau norėtumėm, kad e, žiniasklaidos pluralizmas klestėtų visoje Europoje. Man kyla nerimas dėl e, žiniasklaidos būklės daugelį valstybių narių, taip pat daugeliu ne Europos valstybių narių. Bet kažkaip niekada anksčiau mes nekeldam šitų klausimų. Pavyzdžiui, Kuba, Šiaurės Koreja, ten kažkaip e, mūsų nejaudina pati su žiniasklaida. Yra vienas pagrindinis principas. E, Rolling Stone kažkada dainavo. Ne visada gausite tai, ką norite. Klausimas yra, ką jūs darote, kai negaunate, ko norite. Paprastai reikėtų pasikliauti demokratinis procesas savo šalyje, reikia įtikinti žmonės, kad jie ne, nepalaikytų tos vyriausybės. E, tačiau e, negalima kreiptis į Europos parlamentą ir mėginti valstybės demokratinio pasirinkimo staiga anuliuoti per parlamentą. Tai iš tikrųjų visiškai neprimtas dalykas ir e, aš dar kartą noriu pasidžiaugti, kad pavyko nubalsuoti prieš šią visiškai gėdingą rezoliuciją. Ačiū, ponė Kamel. Toliau panas Silvestris vieną minutę. Pone pirmininkė, ačiū. Manau, kad e, balsavimo rezultatai demokratiškai ir akivaizdžiai pademonstravo visą tai, ką mes žinome, kad Italijoje iš tikrųjų yra informacijos žiniasklaidos laisvė. E, paskutinis mėginimas buvo praktiškai mėginimas išrasti įvairiausias E, problemas, įvairiausius pretekstus, nes iš tikrųjų Italijoje pilna žiniasklaidos, kuri net nežino, e, apie ką ją rašyti. E, taigi negalima iš tikrųjų konstatuoti, kad Italijoje nėra spaudos laisvės. Negalima sakyti, kad uh, Italijoje naujoji vyriausybė uh, Jie, ne, jie negali apkaltinti pažinos vyriausybės, kad jinai e, nedirba savo darbo, kad jinai neišvalė Italijos gatvės sukaupusio šlamšto. E, jie ne, negali rašyti apie daugelį kitų temų, kurios yra pakankamai aktualios Italijoje. Pavyzdžiui, kad yra e, daug bankų, kurie. E, saugo informaciją apie savo klientus. E, tai daugelį dalykų E, jie tiesiog nepisušašyti. E, o dabar šitie žmonės kelia triukšmą drumšę vandenį Europą ir mėgina atsirevanšuoti už tai, ko jie neteko Italijoje, tai yra valdžios įtakos. Ir apsimetinėja, kad gina visiškai kitas vertybės. Ačiū toliau, ponas Keli. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mane labai džiugina šios nus rezoliucijos balsavimo rezultatai, nes Italija iš tikrųjų yra ES valstybė narė ir e, manau, kad tiek daug dėmesio skirti būtent vienai valstybei nariai yra tikrai penilg išpūstas reikalas. E, ta tema, kurią mes čia svarstėme, tai yra e, informacijos žiniasklaidos laisvė, atskirų žurnalistų, saviriškos laisvė. Be abejo, šitai turime užtikrinti, tačiau visoje ES, kaip mes diskutavome. Ir tikrai neturėtumėm e, tiek daug dėmesio skirti būtent vienai konkrečiai valstybei. Taigi šiandien, aš manau, e, gera diena visai ES ir gera diena demokratijai. Ačiū, ponė Keli. Na ir paskutinis pasisakymas, vieną minutę, ponas Patričelo. Na, kaip paprastai atsitinka Europos parlamente, Mes šiandieną balsavome čia, o ne Italijos parlamente, tuo tarpu svarstėme klausimą, kuris tikrai yra e, vienos valstybės narės prerogatyva. Kalbant apie tos išpolius prieš Italijos vyriausybę, e, kaip ir klausimai dėl migracijos, kurie buvo keliami šios rūmose, e, e, žmonės kurie atsidūrė pozicijoje ne dėl kažkokios konspiracijos ar samokslo, o būtent dėl balsuotojų valios staiga nusprendė, kad reikia iškraipyti Italijos realybę, siekdami vienintelio tikslo - tiesiog diskredituoti vyriausybę ir jos vadovą Silvio Berlusconį. Jie pasistengė sukurti dirbtinę viešų ryšių kampaniją, e, ciniškai eksploatuodami vyriausybės e, politinę programą ir stengiasi pakengti mūsų valstybės e, įvaizdžiui Europoje. Taigi tie, kas e, palaikė Italijos opoziciją, iš esmės e, kišosi į valstybės vidus reikalus. Mes turėtume kalbėti apie e, bendrus klausimus, bendras problemas, kurios aktualios visom Europos valstybėm, visom vyriausybėm, o ne remtis kažkokią tai iškraipytą informaciją ir skirti tiek daug dėmesio konkrečiai vienai vyriausybei, daryti išpolius uh, prieš e, valstybės vadovą ir koaliciją, kurie šinko 17 milijonų italų savo balsais. Ačiū. Na kągi, pon ir ponios, mes baigėme šį darbo tvarkės punktą. Dabar darome pertrauką iki trečios valandos.